ir visokiojopai remsime Šiaurės Airiją šiame kelyje. Noriu informuoti, kad praėjusį ketvirtadienį gavau raštų pranešimą dėl Evitos Krivulės e, pasitraukimo iš FDD frakcijos. Pirmininkų suiga informavau apie tai, kad toks žingsnis reiškia, jog FDD nebetitinka e, frakcijai keliamų reikalavimų, taigi nėra septynių e, šalių narių šioje frakcijoje ir dėl to ji praranda tokį savo statusą. Frakcijos jos nebeliko. Prašome, ponas parlamento nariai. Gerbiamas pirmininkė, Nors mes, o gal jūs vis tik tai pakeitėte mūsų vietas salėje, noriu pasakyti, kad šiandien po pietų, surink, po pietų surinkome būtinus e, parašus, kad užtikrintume, jog FTD frakcija išliktų. Praeitą savaitę mes buvome užsipuldinėjami, viena e, narė pasitraukė ypatingomis, keistomis aplinkybėmis. E, ir e, jūs vis atrodo tam labai pritarėte. Dėl to kyla klausimų dėl jūsų neutralumo kaip Europos parlamento pirmininko. Todėl norėčiau, kad jūs įsipareigotumėte, jog daugiau tokių manipulacijų nebus ateityje ir kad jūs išliksite neutralus, kaip kad to reikalauja jūsų pareigybė. Die Bildung von Fraktionen erfolgt. Frakcijos formuojamos remiantis e, Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 32 darbo tvarkos taisyklėmis ir jų 32 straipsnis numato kai kurios reikalavimus. Viena esminių prielaidų yra nariai iš septynių valstybių narių. Kadangi jūsų frakcija nebetitiko tokio reikalavimo, frakcija naikinama. Pirmininkas tiesiog konstatuoja tokius faktus. Aš pirmininkų suigai tiesiog apie tai pranešiau, statusas jūsų prarastas. Jeigu atsiras naujos aplinkybės, tam taip pat yra darbo tvarkos taisyklės. Septyni nariai iš septynių valstybių narių, kurie visi parašais patvirtina, kad prisijungia prie naujos frakcijos. Jeigu tai bus, praneškite man apie tai ir tuomet imsiuosi atitinkamų žingsnių tolesnių remdamasis darbo tvarkos taisyklėmis ir tikrai niekuo kitu. Būtent taip dirbame. Dėl sėdėjimo vietų pirmininkų sueigos atitinkamas sprendimas taip pat yra priimtas. Protokolai rugsėjo 18 dienos 18 dieną nutrauktos plenarinės sesijos yra paviešinti, jeigu niekas neprieštarauja, jie patvirtinami, niekas neprieštarauja, tuomet taip ir yra. Pone Izabela Liovin nuo lapkričio 3 dienos 2014 metų skiriama Švedijos ministre vystimos reikalų